Darbo atvarkės projektą galime patvirtinti, jeigu niekas neprieštarauja. Niekas neprieštarauja. Pirmininkės pranešimai. Neturiu jokių. Taigi, dabar periname tiesiai prie balsavimo. Pažiūrėsiu, ar yra pakankamai žmonių, kad sudarytume formą. Bandome balsuoti. Pradedame balsuoti. Je ferme le vote. Nous sommes bien en ordre. Baigiame balsuoti, viskas tvarkoj. Sur le rapport de monsieur. Pradedame ponios, pono Bas Eikhut pranešimas e, energijos pagamintos iš atsinaujinančių šaltinių naudojimo skatinimas. Prašau balsuoti. Septintas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Septintas kompromisas priimtas. Prieštarauja kažkas saliai. Galim tikrinti elektroniškai, sako pirmininkė, jokių problemų. Prašau. Balsuojame elektroniškai. Je ferme le vote. Baigėme balsuoti. 19 už, 16 prieš. Kompromisas priimtas, mėlyjei kolegos. My, my Atsiprašau, pamiršau kortelę. Aš balsuosiu taip kaip mano frakcija. Dar vieną balsą prirašykit. Prieš ar už? Net jei balsuojat prieš, rezultatas nepasikeis. Vis tiek priimamas kompromisas. Toliau. Septinto kompromiso papildymas. Kas už? Vim van de Kamp, kas vyksta? Pasimetėt? Kaip jums padėti? Dar tik pradėjom. Nepasimeskit iš karto, nes paskui bus labai sunku. Pačioj puslapio pačioj esame. Iškart po kompromisu. Kalbame, e, balsuojame dėl e, kompromiso septintojo papildymo. Ačiū, Viktorai. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Manau, kad abejonių nėra, bet galime patikrinti. Balsuokime dėl septintojo kompromiso papildymo. Baigiame balsuoti. Nepriimta vieno balso skirtumu. Periname tiesiai prie Mano mašina neveikia, mano aparatas neveikia. Balsavau, bet nebuvo balsas užskaičiuotas. Pone Taylorai. Pone Taylorai. Allez, on met son casque. Ausinės užsidėkit, prašau. Noriu Jums tik pasakyti, netgi jeigu Jūs balsavot už, išeis 18-18 rezultatas ir negalime priimti papildymų. Gal galėtumėm balsuoti dar kartą? Prangieji eh, kolegos, tik 9 valandos 9 minutės. Darbą tik pradėjome turime laikytis taisyklių. Norit iš naujo balsuoti? Rezultatas bus toks pat, galiu Jums pasakyti, bet jeigu norite, galime iš naujo pabalsuoti. Balsuojame dėl to paties septintojo kompromiso papildymo.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 Negali būti, kad e, visi dabar skūsis veikiančiais ar neveikiančiais aparatais. Kitaip mes per dešimt metų šito balsavimo neužbaigsim. Taigi, bals. No, no, no, no. Le vote est fermé. Balsavimą baigiame. Baigiame balsavimą. 19 už, 19 prieš.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 Eh, eh, eh, Nepradėsim dabar uh, aiškinti, kas buvo čia, kas nebuvo. Kai baigtas balsavimas, vadinasi, jis yra baigtas. On continue. Tęsėme. <clears throat> Tęsėme darbą. Vous me soutenez, monsieur Vimond de Comte. Ačiū, kad Vim, ponas Vim Vandekamp mane remia. Tęsime. 102 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. 102 pakeitimas atmestas. 104 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Šeštas kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė. Šeštas kompromisas priimtas. Periname prie 110 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė. 110 pakeitimas atmestas. Antras kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė. Priimtas. 117 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė. 117 pakeitimas priimtas. Originalusis tekstas. Kas už, kas prieš, susilaikė. Originalusis 7 straipsnio tekstas patvirtintas. Toliau. 124 pakeitimas. Kas už, Kas prieš? Susilaikė. 124 pakeitimas atmestas. 125 pakeitimas kas už? Kas prieš? Susilaikė. 125 atmestas. 119 ir 128 kartu balsuojame. Kas už? 119 ir 126 atsiprašo pirmininkė. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Neaišku, turime balsuoti kortelėmis. Je ferme le vote. Baigiame balsuoti. 19.19. Atmesta. Toliau. 127. Kas už? kas prieš susilaikė. 127 pakeitimas atmestas. 128 kas už, kas prieš susilaikė. 128 atmestas. 129 kas už, kas prieš susilaikė. 129 atmestas. Trečias kompromisinis kas už, kas prieš susilaikė. Trečias kompromisnis priimtas. Trečias A kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Neaišku, reikia tikrinti. Balsuojame elektroniškai. Trečias A kompromisas. Baigiame balsuoti. Trečias A kompromisas atmestas. Trečias B kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Norite tikrinti, bet ma, aš esu tikra, kad priimta. Bet galime balsuoti elektroniškai. Balsuojame elektroniškai. Baigiame. Dvidešimt už, devyniolika prieš. Priimta. Toliau. Ketvirtas kompromisas. Pone Ajuto. Pana, la mia carta di voto. Atsiprašau, mano balsavimo kortelė neveikia. Possiamo aggiungere il voto manuale eventualmente. Šiandien nusprendėme balsuoti uh, aparatais, bet uh, aš norėjau balsuoti rankos pakelimu. Kai balsavote dėl kompromiso 3B už, Bet kokiu atveju trečias B kompromisas priimtas. Gal atsisėskite kitą vietą, ponia Juto? Gal jūsų aparatas tiesiog neveikia? Ketvirtas kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė. Ketvirtas kompromisinis priimtas. 146, kas už, kas prieš, susilaikė. 146 priimtas. 147, kas už, kas prieš, susilaikė. Man atrodo, kad priimta, bet vis tik gal reikia patikrinti. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. Tuo tęsėme toliau. visa eilė pakeitimų, dėl kurių balsuosime kartu. Nuo 103 iki 154. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Neaišku, balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Tęsime. 154 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė. 154 priimtas. 155 kas už, kas prieš, susilaikė. 100. 55 atmestas. 156 kas už, kas prieš, susilaikė, 156 priimtas, 157 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 158 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta 158 priimtas. 159 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 160 kas už, kas prieš susilaikė atmestas. 161 kas už, kas prieš susilaikė priimtas. 161 162, kas už, kas prieš atmesta. 163, 163, e, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Atmesta, atsiprašau. 164, kas už, kas prieš susilaikė. 164 atmestas. 165, kas už, kas prieš susilaikė. Neaišku, Balsuojame e, elektroniškai dėl 165-ojo. Žalieji, vienu balsu iš jūsų frakcijos yra per daug. Ne aš. Ta padariau. 165. Baigiame balsuoti. Priimtas. 166. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. 166 atmestas. Toliau. Norite tikrinti 166? Tikriname, prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. 166 pakeitimas atvestas. Tęsime. 192. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. 192 atmestas. Kompromis 5. Qui est pour? Penktas kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. 195, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. Dabar pereiname prie 198 pakeitimo, kas už Kas prieš? Susilaikė. Neaišku. Balsuojame dėl 198. Baigiame balsuoti. 198 atmestas. 28 kas už, kas prieš, susilaikė Labai nedidelis skirtumas reikia tikrinti. Pradedame balsuoti. 128 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Dėl 28 atmestas. 199 kas už. Kas prieš. Susilaikė. 199 priimtas. 200 pakeitimas kas už. Kas prieš. Susilaikė. 200 pakeitimas atmestas. 201. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. 202. Kas už? Norite tikrinti. Taigi tikriname. Balsuojame dėl 201 pakeitimo. Baigiame balsuoti. 200. Pirmas pakeitimas atmestas. 202 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė. 202 atmestas. 203 kas už, kas prieš, susilaikė. 203 pakeitimas atmestas. Norite tikrinti, tikriname. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 203 pakeitimas atmestas. Pereiname prie 208 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? 208 pakeitimas atmestas. Norite tikrinti? Tikriname. Pradedame balsuoti dėl 208 pakeitimo. Baigiame balsuoti. 208 pakeitimas atmestas ženkliai. 209 kas už, kas prieš susilaikė. 209 atmestas. 210 e, kas už, kas prieš susilaikė. 210 priimtas. 211 kas už, kas prieš susilaikė. 211 atmestas. 33 pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaikė, neaišku, tikrinkime. E, pradedame balsuoti dėl 33 pakeitimo. Baigiame balsuoti. 33 pakeitimas priimtas. iš karto balsuosime už 34, 35 ir 36. Kas už? Kas prieš? Susilaikė visi trys pakeitimai priimti. 38 pakeitimas kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? 38 pakeitimas atmesas. Galime patikrinti. Balsuojame dėl 38 pakeitimo. Baigiame balsuoti. 20 prieš nepriimta. 39 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko. 39 atmestas. 40 kas už, kas prieš susilaikė, 40 pakeitimas atmestas, bet norite, jei norite, galime patikrinti. Pradedame balsuoti dėl 40 pakeitimo. Baigiame balsuoti. 40 pakeitimas atmestas. 41 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė. 41 pakeitimas atmestas. 42 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė. 42 pakeitimas atmestas. Norite tikrinti? Tikrinkime. Pradedame balsuoti dėl 42 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmestas, iš tiesų atmestas. Mes tobulėjame. Tikriname 43 pakeitimą. Kas už, kas prieš. Susilaikę. Bijau, kad šį kartą bus atmesta. Bet patikrinkime. Balsuokime dėl 43, kas e, baigiame balsuoti. 43 pakeitimas iš tiesų atmestas. 44 pakeitimas, kas už Kipų. Э, kas už, kas prieš, susilaikė. 44 pakeitimas priimtas. 45. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. 45 priimtas. 46 pakeitimas. Balsuojame. Tai bus lengviau. Baigiame balsuoti. 46 pakeitimas priimtas. Bet sitinka kartais ir taip. Šimtas, atsiprašau, 53. Kas už, kas prieš susilaikė. Priimtas 53. 54. Kas už, kas prieš susilaikė. Tikrinkime. Pradedame balsuoti dėl 54 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Jis priimtas. Tęsime. 56 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. 56 atmestas. Norite tikrinti, ponė Grapinė? Jūs turite tokią teisę. Tada balsuokime. Baigime, baigėme balsuoti. 56 pakeitimas atmestas. Aliai. 57 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko. Neaišku. Balsuokime dėl 57 pakeitimo. Baigiame balsuoti. 57 pakeitimas priimtas. 58, e, kas už, kas prieš, kas susilaiko. 58 atmestas. 59, kas už, kas prieš kas susilaiko, manau, kad bus atmestas. Bet jeigu norite, galime patikrinti. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Iš tiesų atmestas 59. Pone Grapinį, pasitikėkite manimi. Tęsime. 61. Kas už, kas prieš susilaikė. 61. E, priimtas. E, nors kartą, jeigu ne ponė Revundalum e, reikalauja kažkas kitas. Todėl aš sutiksiu, ponė Vim. Balsuojame dėl 61 pakeitimo. Baigiame balsuoti. 61 pakeitimas priimtas. Pasitikėkite manimi, dar kartą sakau. Tęsime. 62. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? 62. Atmestas. 63. Atsiprašo pirmininkė. 64. Kas prieš? Kas susilaiko? Priimtas. 65. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimtas. Antras pakeitimas. Kas už? Kas prieš? <coughs> Susilaikė. Reikia balsuoti elektroniškai, nes neaišku, balsuokime. Baigiame balsuoti dėl antrojo. Antras pakeitimas atmestas. 66. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. 66 priimtas. 69. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. 69 priimtas. Pone Grapinė, ar norite tikrinti? Ne, šį kartą sutinkame. Sutinkate. Uh, e, 70. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. 70. Galime patikrinti. Ta aš ir norėjau pasakyti. Balsuokime. Baigiame balsuoti. 70 atmestas. 71. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimtas. 72 kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. 73 kas už, kas prieš, susilaikė, 73 priimtas. Galiu patikrinti. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. 73 pakeitimas ryškia balsų persvara priimtas. 74 kas už, kas prieš susilaikė. 74 priimtas. 75 kas už, kas prieš susilaikė. Atmestas. 76. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimtas. 77. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimtas. 78. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimtas. 79. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. 79. Priimtas. Periname dabar prie trečio pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Trečias pakeitimas atmestas. Norite patikrinti. Balsuojame dėl trečio pakeitimo. Baigiame balsuoti. E, trečias pakeitimas atmestas. 41, e, kas už. 81, atsiprašau, kas už, kas prieš susilaikė priimtas. 81 priimtas. 80 dabar. Kas už, kas prieš susilaikė atmestas. Ketvirtas, kas už, kas prieš susilaikė atmestas Atmestas. 83. Kas už, kas prieš, susilaikė. 83. Priimtas. 84. Kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. 85. Kas už, kas prieš, susilaikė. 85. Priimtas. Penktasis pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė, penktas pakeitimas atmestas. 86, kas už, kas prieš susilaikė, atmestas. Tikriname. Baigėme balsuoti dėl 86. Atmestas iš tiesų. 87. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 88, kas už, kas prieš. Neaišku, reikia balsuoti elektroniškai. Dar kartą keliame ranką. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimtas. Šeštas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 89. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimtas. 90. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 91. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. 91. Atmestas. 92. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimtas. 93. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 94. Kas už, kas prieš susilaikė. 94. Priimtas. 95. Kas už, kas prieš susilaikė. Neaišku. Balsuojame dėl 95 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Priimta. Atmesta, sako pirmininkė atsiprašydama. Atmesta. 96. Kas už, kas prieš susilaikė. 96. Priimtas. 97. E, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 97, atsiprašau, kas už, kas prieš atmesta, 98, kas prieš susilaikė, 98 atmestas. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, aštuntas atmestas. Na ir dabar periname Pone Rudalioj Septintas kompromisas, papildomas jo balsavimas. E, mūsų frakcijos e, balsas nebuvo priimtas, e, jis nebuvo įskaičiuotas, todėl aš reikalauju, kad iš naujo balsuotume dėl septintojo kompromisinio e, papildymo. Tai mes galime padaryti, pratesdami šį balsavimą. <coughs> Alors, on va, on va essayer d'arrêter les pourparlers entre vous. Gal pabandytumėm nurimti ir nebesikalbėti tarpusavį. Pone Anderson, gal galėtumėm pasiaiškinti, kokia yra taisyklė. Ar e, balsas gali būti skaičiuotas tik tada, kai narys yra salėje? Kokie balsai yra įtraukiami? į rezultatą. Du dalykus galėčiau paminėti. Kai pirmininkė sako, kad balsavimas baigtas, reiškia, kad balsavimas yra baigtas. Tokia ir taisyklė. Prašau, ponas ten sėdintis. E, Miskusi, prezidentė. Mm, Atsiprašau, ponė pirmininkė. Net ir plenarinių posėdžių salėje pirmininkas visuomet paklausė, ar visi spėjo pabalsuoti. Net plenarnių posėdžių salėje, gerbimoji pirmininkė, kai jūs pati pirmininkaujate, paklausėte narių, ar visi spėjo pabalsuoti. Man atrodo, kad tokia praktika yra gera, nes dėl daugelį vairiausių priežasčių vienas ar kitas narys gali nespėti paspausti mygtuko. arba e, ir jo balsas tada nebus įvertintas. Todėl aš manau būtų labai gera, tai, e, geras įpratis paklausti visų, kurie nori balsuoti, ka, ka, ka, paklausti, ar visi spėjo pabalsuoti. Dėl to dabar nediskutuosime, bet aš suteiksiu žodį dar norintiems pasisakyti dėl darbo tvarkos, ponas Teličką. Vieną minutę, prašau, neilgiau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau priminti mums patiems, kad balsuojame čia jau antrą kartą. Ir labai aiškiai buvo pasakyta, kada balsavimas prasideda, kada baigėsi. Ir tik pirmininkiai nusprendus, kad balsavimo rezultatas yra toks ir toks, socialistų frakcijos narė e, įėjo ir pasakė, kad neturi kordelės, bet balsavimas jau buvo baigtas. Gal tris kartus galėjom uh, E, pakartoti dar tą balsavimą. Žmonės, kurie vėlavo, negali priversti mus balsuoti dar kartą. Du kartus balsavome dėl to septintojo kompromiso papildymo, todėl būtų labai gerai, kad mes būtumėm mandagus vieni kitiems ir apie tai daugiau net nebediskutuotume. Balsavimas tada jau buvo baigtas, jūs savo kortelės neįdėjote ir e, negalime ir toliau leisti, kad visi, kurie vėluoja, galėtų reikalauti, kad mes iš naujo balsuotume. Man atrodo, kad čia viskas aišku. Ačiū, ponė Terička. Lundgren. Euh? Pone Foster, po to jūs galėsit pasakyti. Ačiū. Suaugusiam žmogui turbūt netaip jau sunku yra perskaityti dokumentų. Balsavimas prasideda 9 val. todėl ateikit 9 val. o ne po 90. Vaikams lengviau e, laiku ateiti į mokyklą negu kai kuriems parlamentarams į parlamento posėdžių salę. Ateikit laiku ir tada nebus jokių problemų, viskas labai paprasta neleidžiu ploti, <laughs> negalim savo leisti vėluoti. Aš e, savo vietoje sėdėdama žinau, ką galima leisti, ko negalima, ypač kalbant apie kai kurių specifines delegacijas. Pone Foster. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš turbūt esu daugiausia patirties šiame komitete turinti narė. Nuo 1999 metų esu šioje vietoje ir, man atrodo, taisyklės nepasikeitė, jos yra pakankamai aiškus. Mes visi e, skubame, arba tai būtų plenarinis posėdis ar komitetas. Ir yra buvę ne kartą visiems, kad e, praleidžiame balsavimą, nes nespėjame. Kad jūsų balsas būtų įskaičiuotas, jūs turite būti salėje ir sėdėti savo vietoje ir turite būti pasirengę balsuoti. Nebūkim labai griežti kolegų atžvilgių, bet aš pritariu Pavelui Taličkai. E, kalbame apie trečią balsavimą. Dėl šio punkto jau du kartus buvome balsavime. Ir po to paaiškėjo, kad dar kai kas įėjo į salę ir pareikalavo, kad iš naujo balsuotume. Pirmininkė suteikė pakankamai laiko visiems balsuoti. Dėja, šiuo atveju aš manau, kad turime palikti tokį balsavimo rezultatą, koks jis yra dabar. O ateityje mes turėtumėm tiesiog labiau pasistengti, kad ateitume į posėdžio pradžią laiku. Labai ačiū, toliau tęskime darbą. Ačiū, ponė Fos ir ponė Kilonen, ir jūs norit pasakyti? Pone Kilonen. Norite pasakyti, ne? Pone Kilo ne, nenori žodžių. Pirmininkės sprendimas aiškus. Kai aš pasakau, kad balsavimas yra baigtas, jis yra baigtas. Nebegrįšim prie šio klausimo. Dabar nusprendžiu, kad balsuotume dėl viso pranešimo. Galutinis balsavimas. Pradedame balsuoti elektroniškai. Je ferme le vote. Baigiame balsuoti. Pranešimas atmestas. Labai labai didelė balsų dauguma. Alors, c'est une opinion pour le rapport de. Envi komiteto pranešimui teikiama nuomonė turėjo būti. Envi rytre komiteto pranešimui. O mes dabar tęsime darbą pagal darbo atvarkę. silence parce que nos travaux. Paprašyčiau tylos, nes darbas tęsiasi. Gerbiami kolegos, jeigu norit pasišnekėti, eikit už durų. Tęsėme darbą. Nous continuons sur la stratégie européenne pour des systèmes de transport. Kalbame apie Europos e, saveikiasias išmaniasias transporto sistemas. E, jo atžvilgių rengiamą strategiją. Pranešėjas ponas Ujely. Taip dirbti negalime. Jeigu nori tarpusavį išnekėtis, tai prašau išeiti iš salės. Merci. Allez, nous continuons. Tęsime darbą. Suteiksiu žodį pranešėjui, taip pat šešėliniams pranešėjams po to. Ir pirmiausia žodis ponui Uhily. Dėkuoju, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Noriu pasisveikinti su jumis, taip pat ir su ekspertais, ekspertų organizacijomis, kurio, kurios atsiuntė savo atstovas pasiklausyti mūsų diskusijos. Noriu pasisveikinti su lankytojų grupė iš Vengrijos. Džiaugiuosi, e, kad jie uh, ir e, studentų grupė, ir pensininkų grupė. Uh, yra pakankamai smalsus, e, kad norėtų pasiklausyti mūsų diskusijų ir e, priminsiu, kad e, jeigu pradėtumėte ploti, tai būsite pabarti mūsų pirmininkės. Aš esu įsitikinęs, kad mūsų laukia didžiuliai pasikeitimai transporto kultūroje, transporto priemonėse Europoje ir tai bus ne, netidėliotinai ateityje. Mūsų komitetas e, jau e, daugiau kaip dešimt metų kalba apie savaikiasias e, intelektinės transporto priemonės, kaip jas įtraukti į mūsų kasdienį gyvenimą. Esate visi masę, matę filmukų, kai į automobilį susėda vairuotojas ir keleiviai, paspaudžia keletą mygtukų ir tada tas automobilis jos nuveža ten, kur jiems reikia, į restoraną ar į darbo vietą ar kur nors. Anksčiau galbūt pasirodydavo, kad e, tokie vaizdai netikroviški, tačiau dabar e, taip jau nebėra. Mes kuriame pagrindus sistemai, kad galėtume gyventi saveikiausias intelektinės transporto priemonių sistemos pasaulyje. Aš noriu padėkoti kolegoms, e, konkrečiai Atila Benedek, e, paskui kitiems 60 e, kolegų partnerių iš JAV, Berlyno, Izraelio ir daugelio kitų šalių, iš daugelio uh, valstybių ir organizacijų e, pasiūlė savo indėlį rengiant e, šį dokumentą. Mes kalbame apie tokią sistemą, kur e, transporto priemonės nuolat viena su kita saveikauja. Tai gali prisidėti prie saugos ir saugumo, išvengti eismo įvykių. Tūkstančiai žmonių Europoje kiekvienais metais dėl eismo įvykių praranda savo gyvybės. Taigi, uh, Esmo saugumas pirmasis prioritetas, o antrasis yra judumas, transportas. E, jau po kelių metų neišvengiamai turėsime keliuose naujus automobilius, kurie saveikaus tarpusavyje su kelio ženklais, kitomis kelio sistemomis ir kurie mm, saveikaus komunikuos su judumo valdymo ir kontrolės centrais, e, kurie bus aktyvūs 24 valandas per parą. Ko mes tuo pasieksime? Išvengsime daugelio žmogiškųjų klaidų, atsižvelgsime į meteorologinės sąlygas. Jeigu kartais įvyksta eismo įvykis, tuomet tos sistemos iš karto gali pasiūsti informaciją apie to įvykio vietą, pirmąjį pagalbą kitoms tarnyboms. Jeigu automobilis sugedo, tai e, neužilgo atvyks ir techninės pagalbos priemonės. Tai iš tikrųjų yra revoliucija. Tačiau ES, e, kalbant ar apie institucijas, ar apie techninius pasiekimus, atsilieka šią prasme nuo JAV ar Kinijos. Taigi mes norėtume, kad tokia sistema ES atsirastų labai greitai. Tačiau kaip galima to greitai pasiekti, kai žinome, kad netgi tarp valstybių narių išsivystimo prasme yra didžiuliai atotrukiai. E, žinoma, galiu paminėti savo šalį Vengriją. Ir aišku, Budapešto centro ir išsivystimo lygio tenai vargu ar galima palyginti su e, kažkokiu kokiu miesteliu už 100 ar 150 kilometrų. Taigi tarp valstybių narių yra didžiulio skirtumo. Tai, tai reikia pasakyti apie visas valstybės narės. Šis pranešimas, e, mėly kolegos, ponės ir ponai, yra labai aktualus. Praktiškai visas interesuotas šalis šioje e, pramonės rytyje e, yra aktyvus, ar tai būtų automobilių gamintojai ar kiti Aš norėčiau padėkoti Europos komisijai, kuri e, visuomet buvo pasirengusi bendradarbiauti su manimi šio komiteto atstovu. E, sulaukėme daug pagalbos iš e, MUV generalinių direktoratų, Lybė, Envy, kitų Europos parlamento komitetų, todėl visiems jiems dėkoju už jų darbą Turėjome dvi ekspertų grupės. ITS platformos grupė parengė labai svarbų pranešimą, kuriame apibendrino aštuonių e, kitų e, ekspertų grupių darbą ir G2030 darbo grupė, kuri e, užsijėmė elektrifikavimu, automatizavimu ir panašiais reikalais. Yra žinoma daug ir kitų iniciatyvų, plėtos programų, kurios vystomos lygiagrečiai. Mums reikia apjungti telekomunikacijų, automobilių gamybos, transporto, e, IT pramonės e, pastangas, kad jos draugė dirbtų, e, kad galėtume mm, inicijuoti tokią sistemą prisidelinti prie e, pačių naujausių technologijos plėtros rezultatų. Ta reikia daryti visose valstybėse narėse, jeigu įmanoma, visas e, valstybės narės turi įsijungti į Sea Roads programą. Mes labai daug laiko praradome balsuodami, todėl negalėsiu Jums labai smulkmeniškai pristatyti savo pranešimą, jis gana ilgas. Paminėsiu tik vieną faktą. Yra keletas pakeitimų, e, kurių e, tikė, e, tikiuosi, lyginant su komisijos komunikatu, nors apskritai aš jį e, visiškai remiu ir kaip e, socialdemokratų frakcijos narys aš noriu akcentuoti, kad naujų technologijų ES neturėtume įvedinėti, jeigu neužtikrinsime, kad juos pasieks visus ES piliečius. E, neturėtų būti taip, kad sistema būtų prieinama tik tai turtingųjų valstybių narių turingesniems piliečiams. Būtina pasiekti kiekvieną atskirą ES pilietį visose regionuose, mikroregionuose. Taigi visi piliečiai, kurie ten gyvena, turėtų gauti naudos iš tos naujosios pramonės revoliucijos ir naujosios sistemos. Jų uh, gyvenimai verti lygiai tiek pat, kiek ir uh, labiau pasiturinčių piliečių gyvenančių turtingesniuose regionuose. Nuo eismo nelaimė turi būti apsaugoti visi piliečiai vienodai. Tvarumas, junglumas yra mūsų prioritetai. Aš noriu padėkoti Noriu akcentuoti, ponė pirmininkė, kad e, savo pranešime akcentuojame ekologinius dalykus, reikia gerbti gamtą, reikia mažinti naštą gamtai, turime neužmiršti apie kibernetinį saugumą ir duomenų apsaugą e, ir turime tam paskirti pakankamai daug dėmesio. Pagalvokite apie e, tokių busimųjų automobilių duomenų apimtis, e, kurios bus persiunčiamos. Gali atsirasti žmonių, kurie norėtų e, piknaudžiauti tais duomenimis, e, bandyti panaudoti juos komerciniais tikslais ir panašiai. Noriu pabrėžti 15 dalį, kur mes kalbame ITS I ir ITS G 5 sistemas e, ir kitus tinklus ir sistemas, kurios jau egzistuoja. E, tai yra labai svarbu, bet aš skliausteliuose paminiu taip pat ir ateities tinklus. E, po diskusijų su ekspertais pastarojame metu teks padaryti tekste tam tikrų pakeitimų. Mums reikia, kad tos technologijos tarpusavėje saveikautų. Na ir dar viena dalis, į kurią noriu atkreipti jūsų dėmesį, tai 20-oji, čia kalbama jau daugiau negu ITS. Mes dėja dar nesuradome tokio sprendimo, kuris būtų priimtinas visoms suinteresuotams šalims. Eina kalba apie tam tikrą tiesiekuros sąrangą, sąrangą, kuri veiktų uh, visoje Europos Sąjungoje ir užtikrintų saveikumą visoje Europos Sąjungoje. Reikia e, tokių sistemų, kurios nustatytų vienodas taisyklės, kai kalbama apie prieigą prie duomenų e, automobiliuose. E, tuo pat metu reikia, aišku, užtikrinti ir vartotojų apsaugą ir sąžiningą konkurenciją. E, pranešime galbūt nebuvo pakankamai vietos kalbėti apie kitus aspektus e, plačiau, bet e, galima bus tai padaryti pakeitimuose. Tarkim, kai kalbama apie judumą miestuose, miestų transportą, apie pažeidžiamasias grupės, pėsčiuosius, dviratininkus. Mes privalome ir jų neužmiršti. Taigi, kolegos, esu pasirengęs ir toliau dirbti per ateinančias kelias savaitės. Esu e, net pasirengęs sulaukti pakeitimų tsunamio. Džiaugčiausi netgi, jeigu taip įvyktų, nes tai aiškiai parodytų, kad visiems e, ši tema yra labai įdomi. Lauksiu jūsų pasiūlymų. Ačiū mūsų pranešėjui. Prieš pradedant diskusijas norėčiau formaliai pasveikinti mūsų svečius, e, Vengrijos pensininkų asociacijos narius iš UVA Vengrijos. Taigi sveiki atvykę į mūsų komitetą. Dabar pradėsime diskusijas. Pone Verkinen, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos, labai ačiū mūsų pranešėjų už pranešimą, už pranešimo projektą. Pritariu, tema labai svarbi. Automobilių pramonė, kaip žinome, yra viena didžiausių Europoje. Labai svarbu, kad mes čia toliau išliktumėme lyderiais JAV, Kinija žengia į priekį labai sparčiai, kai mes žvelgėme į ITS sistemas. Mums nevalia sustoti ši pramonė, nepamirškime, prisideda stipriai prie mūsų gerovės kūrimo, todėl reikėtų padėti pramoniai žengti ir skaitmeninimo keliu, padėti šiai pramonės šakai toliau klėstėti. Šiaip komisijos strategija tikrai gera, puikus veiksmų pagrindas ateičiai. Strategijos esminiai elementai sveikintini, būtini, kad būtų galima užtikrinti savykiosios automobilius iki 20 metų. Tai taip pat užtikrins saugesnius kelius ir švaresnę aplinką, jeigu pasinaudosime naująją skaitmeninimo bangą automobilių pramonėje, tai turėsime pra, transporto sistemą, kuri efektyvesnė ir švaresnė. Puikiai žinoma, kiek, e, kaip stipriai auga automobilių skaičius mūsų keliuose, čia reikia sprendimų. Mūsų pranešimas, sakyčiau, turėtų būti ambicingesnis. Aš pageidaučiau konkrečių skaičių, tikslų, terminų, ką mes norime nuveikti per ateinančius metus. Aš e, pritariu strategijos jungtiniam požiūrį, apjungiamos telekomunikacijos technologijos bei kitako. Taip pat saveikumo patikimumas ir saugumas, šie aspektai aktualūs. Dar vienas labai svarbus aspektas, apie ką kalbėjo ir mūsų pranešėjas ir pabrėžė, būtent yra tam tikri elementai, kurie nusipelno didžiausio dėmesio kibernetinis saugumas ir asmens duomenų apsauga. Būtent pastarasis dalykas yra vienas svarbiausių. Vartotojai turi turėti teisę kontroliuoti savo duomenis. Tuo pat metu pabrėšiu tą patį, ką ir pranešėjas 20 dalį. Mums reikia rasti būdą, kaip užtikrinti, kad suinteresuotosios pusės turėtų prieigą prie automobilio kaupiamų duomenų, nes jų reikia tolesniam, tolesniai techniniai plėtrai. Jeigu mes norime inovacijų, tai reikia užtikrinti prieigą prie duomenų ir automobilių sukauptų duomenų. Tai būtina toms naujosiams sistemams. Taip pat pritariu tarp valstybiniam mokslinių tyrimų požiūriui, projektų finansavimui. Komisija privalo užtikrinti, kad automobilių pramonė toliau liktų įsipareigojusi sieki CITS sistemas plačiai įdėkti jau nuo 19 metų, o tam, kad tinkamai gyventume strategijos tikslus, reikia atsargiai įgyvendinti reglamentavimo lygį. Reikia vengti perteklinio reikal, reguliavimo, reikia įsitikinti, ar tikrai tam tikrų nuostatų būtinai reikia. Bet kuriuo atveju mums reikia sukurti draugišką veiklos pagrindą šiam sektoriui dar nepamirškime ir to, kad reikia nacionalinių teisės aktų. Žinome, kad daugelįje valstybių narių nėra tokių atnaujintų ir inovacijoms draugiškų teisės aktų, todėl skatinkime valstybės narės judėti į priekį, daryk, dirbkime su suinteresuotomis pusėmis, technologijos svarbios esu pasirengusi dirbti su pranešėju ir su mūsų kolegomis, kad sukurtumėme transporto komitete labai ambicingą strategiją. Deja, man tenka pabėgti, nes skubu į lėktuvą, negaliu likti diskusijose, tačiau nebejoju, kad kolegos aktyviai prisijungs prie vykstančių pokalbių. Ačiū, ponė Verkonenai. Ponas, ponas Demis Marker. Ačiū, nesu šešėlinis pranešėjas, bet man ši tema nepaprastai įdomi. Pirmiausia, ačiū pranešėjui už pasirinktą požiūrį. Labai svarbu, kad mūsų parlamentas pasiūstų labai stiprų signalą apie užmojo lygį. Mes turėtume tapti pionieriais saveikumo srityje, ypač automobilių saveikumo srityje, CITS sistemos gali padidinti ir vairavimo malonumą, kelionių malonumą, saugumo keliuose, tai galima padaryti jau trumpalaikėje perspektyvoje, o galvojant apie ilgalaikę perspektyvą, reikia žiūrėti į atskirų transporto rūšių sąveiką. Pranešėjas teisingai skiria daug dėmesio asmens duomenų apsaugai, kibernetiniam saugumui, taip pat sistemų sąveikai. Aš dar akcentuočiau tinkamą teisinį pagrindą. Reikia užtikrinti saugumą visiems, taip pat ir investuotojams. Dar baigdamas pažymėčiau tai, kad mūsų automobilių pramonė veikia tarp valstybinių lygių. Labai svarbu, kad sąjunga kalbėtųsi su mūsų svarbiausiais prekybiniais partneriais. Tokiu būdu tarptautinė automobilių prekyba išliks neribojama ir laisva. Aišku, yra ir kitų elementų, tačiau nenoriu dabar jos gilintis. Dėkui. Ačiū. Pone e, Danis Marker, dabar Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu angliškai. Like Pirmiausia, labai ačiū mūsų pranešėjų tikrai už puikų projektą. Labai geras dokumentas teisingai sudėlioti prioritetai. Pritariu tam, kad reikia pabrėžti duomenų apsaugą, kibernetinį saugumą, technologijas ir inovacijas ir visa tai paminėta pranešimo projekte. Ir kaip girdėjome, tai yra pagristas reikalavimas komisijai sukurti teisinį pagrindą Europos lygio sąveikai, kaip išdėstyta strategijoje 2020, to tikslo reikia siekti visomis jėgomis CITS gali užtikrinti saugesnį, tvaresnį, efektyvesnį transportą. Reikia pasirūpinti, kad kuo daugiau CTS techninių sprendimų būtų įdėkta automobiliuose. Apie tai jau kalbėjo, pasisakė kolegos. Aišku, kaip Alde frakcijos narys, e, palaikau laisvą, liberalę rinką ir ši e, rinka turi būti technologiškai neutrali ir dokumentai turi būti tokie. Pati rinka atras geriausių technologijų. Tuo pat metu vartotojų ir piliečių saugumas bei apsauga mums yra labai svarbus mūsų darbuose. Todėl pasirūpinkime, kad ilgalaikėje perspektyvoje bus saugiai užtikrinamas automobilių tarpusavio bendravimas Reikia taip pat išspręsti problemą tarp e, savykių automobilių ir automobilių, kurie neturi tokio technologinio sprendimo. Mums čia labai svarbu. Ir kadangi esu pranešėjęs IMKO komitete, tai ypač akcentuosiu vartotojo apsaugą ir asmens duomenų apsaugą ir tikrai primiktinai prašau komisijos, kad būtų pasirūpinta tinkamų bendruojų duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimu ir šiame kontekste negalima, kad e, gamintojai apdorotų automobilių surinktus duomenis be e, atskiro vartotojų sutikimo. Džiaugiuosi, kad šios aplinkybės paminėtos pranešimo projekte. Taip pat norėčiau ryštingai paraginti keistis geriausią praktiką, pavyzdžiui, per CITS platformą. Pabrėžčiau tuo pat metu būtinybę sukurti tarp valstybinius CTS bandomuosius projektus, juos turėtų aišku remti komisija per atitinkamą finansavimą. Baigdamas pažymėsiu, ponė pirmininkė, šis pranešimo projektas atitinka mano mintis, kaip Alda frakcijas nario, pateiksiu vos porą pakeitimų susijusių su vartotojų teisėmis ir su technologiniu neutralumu. Ir Aldė yra vienas konkretus pakeitimas dėl 21 dalies dialogo su socialiniais partneriais. Aš suprantu, kad mūsų pranešėjas yra iš SND frakcijos, todėl nori jisai atskiros dalies dėl socialinių partnerių, tačiau pabrėšiu, kad CTS kontekste reikia rasti pusiausvyrą tarp teigiamo ir potencialiai neigiamo poveikio socialiniam ir užimtumo gyvenimui. Bet kuriuo atveju potencialo daug bus paskatinas ūkio augimas ir žinoma susidurs kiti sektoriai su sunkumais ir tuo pat metu reikia užtikrinti saugumą darbo rinkoje. Vis dėlto žiūrėkime teigiamai į ateitį, optimis, būkime optimistais, tą atspindi ir mano frakcijos pozicija. Esu pasirengęs dirbti su pranešėju ir šešėliniais pranešėjais ties šiuo įdomiu dokumentu. Ir nebejoju, kad mūsų darbas lems tikrai intelektualų ir saveikaujantį e, dokumentą. Ačiū. Dabar e, ponė Giulinen, prašom. Ačiū, ačiū ponė pirmininkė, kolegos. Pirmiausia, reikia suvokti, kad turime galvoti naujoviškai, pažvelgti transportą visiškai kitu kampu taip pat atsižvelgti ir į paslaugų kultūrą šioje srityje. Mums reikia paskatinti saveikumą per CITS, o pasirinktas var, tinkamas požiūris dėl vartotojų yra būtinas. Labai ačiū pranešėjai už parengtą dokumento projektą. Puikus pagrindas tolesniam darbui ir diskusijoms parlamente. Galvočiau, kad reikėtų plačiau diskutuoti apie vartotojus. Ko nori vartotojai, ko jie vilėsi, kokių lūkesčių turi jie iš įmonių. Reikia išsiaiškinti, ką būtina reglamentuoti, o ko nereikėtų. Reikėtų gal pagalvoti apie finansavimo priemonių stiprinimą. ITS labai glaudžiai susijusi su bendraja transporto erdvė, energetikos sąjunga, kitomis strategijomis. O visa tai turėtų padėti skatinti tarp valstybinį bendradarbiavimą, ko nepaprastai reikia. ITS sistemos e, gali padėti išvengti žmogiškųjų klaidų ir kito neefektyvumo dabartinėje transporto sistemoje. Ir mes galima stengtis judėti šia kryptime ateityje dėl saugos ir saugumo, kai kalbame apie kasdienį gyvenimą, kibernetinį saugumą, yra labai svarbus taip pat skaitmeninių technologijų vystimasis verslo modeliai transporto srityje. Visa tai tarsi susiję, bet pakankamai nesaveikauja, bent šiandien, ir ITS gali tapti sprendimu. Saveikaukite, automatizuokitės, taupykite energiją, efektyviai ją vartokite ir taip pat ši sistema gali sustiprinti visos Europos konkurencingumą. Bet turime pažiūrėti, kaip tinkamai finansuoti vystimasi, kur reikia subsidijų, padėti valstybėms narėms finansuoti ir nacionalinį, regioninį lygį, e, transporto sistemų vystimasi ten. Mums reikia e, pasiekti užsibrieštų tikslų ir tokiu būdu padėsime vystyti transporto sektoriaus dekarbonizaciją ir čia išdėstyti teisingi tikslai. Labai svarbu padėti europiečiams prisijungti prie šių naujų minčių ir pokyčių. Pastaruoju metu pokyčius skatina naujos technologijos, mums labai reikia tyrimų ir atsižvelgti į šių pokyčių e, socialinius e, užimtumo aspektus. Technologijos turi paisyti žmogiškųjų poreikių, negalima galvoti tik apie technologijų pažangą. Ir paskutinis aspektas Silikon, e, Silicio slėnyje mes e, matome daug gerų pamokų. Jeigu jau sugeba žmonės kažką nuveikti, nereikėtų jiems trukdyti. Sakyčiau, tai nuostabus patarimas. Dėkui, esu pasirengusi tolesniam darbui. Ačiū, ponė Kilonin, ponė Deliundė. The... Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai už, už labai gerą darbą. Tris dalykus norėčiau išskirti. Visų pirma, visiškai remiame 12 pastraipą, kurioje kalba apie duomenų uh, apsaugą ir asmens privatumą. Taip pat kibernetinio saugumo klausimas mums atrodo labai svarbus. Uh, Nors norėtume, kad formuluotės būtų dar griežtesnės, kad Europoje mastu būtų e, geresnis koordinavimas. Antras dalykas, mes turėtume paminėti ES hartiją dėl e, riboto judumo asmenų e, prieigos prie transporto sistemų. Taip mes sukurtume tekstą palankų visiems piliečiams. Trečias dalykas, dėl 19 punkto, dėl tarpmodelumo. Mūsų nuomonė informacija turėtų būti įtraukta kad galėtume kalbėti apie mobilumo grandinę e, vis, visą grandinę. Taip pat mes turėtumėm kalbėti apie ėjimo ir dviračių takus. Ačiū toliau, ponė Arnotų. Ah, Nebenorite kalbėti, dar Liungren irgi nebenori, niekas nebenori. Norite vis tik tai, ponė Liungren, prašau. <coughs> Well, you know me. I'm... Jūs mane žinot, aš automobilių entuziastas, aš pats devynis automobilius turiu bet dar turiu du sportinius automobilius ir dar porą e, krovininių ir vieną elektrinį automobilį turiu, bet vienos rušės automobilis niekad net pateks į mano automobilį. Tai automobilis, kurio aš e, e negaliu vairuoti ir turėčiau joje būti keleivis. Aš visuomet turiu būti vairuotojas. Man dar tik 54 metai ir aš esu tikras, kad aš uh, numirsiu prieš išvyzdamas automobilių revoliuciją ir automobilis be vairuotojų atsiras. Todėl aš norėčiau, kad savo likusią gyvenimo dalį praleisčiau vartodamas, uh, vairuodamas savo automobilius ir išvengdamas nevairuojamo automobilio. Pone Liungrin, jūs mane labai nustebinot. Technologija šiais laikais taip greitai keičiasi, gali būti, kad jūs pats nustepsite. Gal ir jūs, ponė Liundgren? Ponė Liundgren, klausot manęs? Ponė Liundgren. Pėteri Liundgrenai. Nu, paklausy, na, paklausykit manęs. Štai, jeigu jūs mylite automobilius, gali būti, kad jau rytoj automobilis bus žymiai švaresnis, susietas intelektinė prasme ir viduje nieko nebebus ir galbūt e, jūs susitiksite su kitais tokio automobilizmo entuziastais. Yra dalykų, kurie gali ir jūs nustebinti, ponė Liundgrenai. Pone Kor, vieną minutę, nes e, jau ir taip labai daug laiko pavogėme iš e, būsimos diskusijos. Ačiū, aš labai trumpai tiesiog noriu padėkoti pranešėjai už puikų darbą, tai puikiai papildo mano inį pranešimą dėl automobilių saugos, balsuosime dėl jo plenarinėje sesijoje kitą savaitę. Abu dokumentai siekia to paties daugiau apsaugos visiems, ne tik vartotojams ar vairuotojams. Reikia daugiau tikėtis iš pažangiųjų savykių tokiųjų sistemų, ko ir norima. Sakyčiau, judame sėkmingai link autonominio vairavimo ir esu pasirengęs dirbti bei teiksiu pakeitimų. Dėkui. Oh, Ponas Bar. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, aš noriu padėkoti už puikų pranešimą kolegai. Šis e, pranešimas turėtų judėti į priekį, žiūrėti toliau į ateitį, kadangi dirbame savo iniciatyvą. Sakyčiau, kad duomenų apsaugos kontekste reikėtų atsisakyti minties kad yra tik asmens duomenis, juk automobiliai tarpusavyje keisis duomenimis, keis, bus duomenų keitimasis tarp automobilių ir infrastruktūros ir čia jau neaiškiai teisinė situacija, kam priklauso tie duomenis, kas e, neša atsakomybę problemoms kilus ir panašiai. Taip, aiškiai pozicija dėl asmens duomenų, tai čia pritariu pasiūlymams, bet yra ne tik asmens duomenis ir susijusi kibernetinio saugumo tema su šio klausimu, vėlgi daug neiškumo, pernelyg daug orientuojamasis tik į mm, sausumos transportą ir pritariu tai daliai, kur kalbama apie atskiras transporto rušis tai tikrai yra transporto ateitis, kai matysime labai stiprų saveikumą tarp atskirų transporto rušių, gal šį aspektą dar bandysiu stiprinti. Dėkui. Pone Maisne. Ačiū ir aš labai trumpai e, du dalykus. Na, ponas Liungren tikrai suprantu, vairuoti įdomu ir puiku ir kaip liberalė visada norėčiau galėti pasirinkti. Pats pačiai vairuoti ar ne. Tačiau yra ir kitas aspektas. Saveikaujančiosios e, protingos sistemos atveria daug galimybių taip pat ir e, autonominiam vairavimui. Tai ypač aktualu visiems regionams, ypač kaimiškiems. Gal neapsiribokime tik galvodame apie miestus, bet ir apie kaimus. Daugeliu regionų Europoje šios sistemos būtų naudingos. Ačiū, ponė Maisner, aš tik trejata dalykų paviečiau. Pirmiausia, noriu padėkoti autoriui už pranešimą. Reikia pabrėžti, kad ateities mobilumas turi būti švarus, neišmetant CO2. Kitaip tariant, mes turime įsilieti į COP21 įsipareigojimų įgyvendinimą. Ir kaip sakė ponas Vim, mes turim prisiminti taršą. 550 e, tūkstančių žmonių miršta dėl taršos Europoje kiekvienais metais. To nereikia būti. Taip pat pritariu poniai Kilonen. Ateityje judumas turi būti visą apimantis, jis turi būti integruojantis viso visuomenė. Visi turi galėti naudotis tomis sistemomis. ES biudžete jau dabar 13 procentų yra skiriama transportui. Tai yra daug. Didelė biudžeto dalis. Uh, Ir e, visų pirma, mes turime vengti skilimo judumą sistemoje. Viena vertus, mes turime jau regionuose skaitmeninių milžiniškų skirtumų. Ir ponė Kilonen apie tai kalbėjo, mes turime atsižvelgti į regionų įvairovę. Ir šiandien skaitmenėjimas rodo, kad e, labai skiriasi, pavyzdžiui, kaimo ir miesto teritorijos skirtumai yra milžiniški, netoks pat skaitmeninių technologijų lygmo pasiektas. Antras dalykas - kartų E, susiskaldimas. Visi jauni žmonės turi išmaniosius telefonus. Mano bendramžiai nebūtinai naudojasi jau išmaniaisiais telefonais. Taigi e, čia turime kalbėti apie kartų skirtumus. Ne visi šiais laikais dar naudojasi išmaniaisiais telefonais, tą svarbu suvokti. Kitas dalykas, mes visi kalbame apie autonomiškus automobilius. Bet e, yra tokių, kurie nenori apie juos kalbėti, nes jų dar nėra tų automobilių. Jie bus sukurti, idėja tik tai gimė. Visi sako, kad jų bus sukurta. Bet e, galbūt dešimt metų prireiks, kol tokia sistema atsiras, kol toks automobilis e, išmanus, susietas, saveikus atsiras. Kitas dalykas - duomenų apsauga. Kas bus atsakingas už duomenų saugojimą? O tai bus labai rimta problema. Kitas dalykas, mes jau kalbėjome apie kibernetinį saugumą. Kaip kovosime su kibernetinėmis atakomis? Ir kas bus atsakingas? Trečias dalykas. Jeigu autonomiškas automobilis patenka į avariją, kas bus atsakingas? Ar tai bus programuotojas, ar tai bus automobilių uh, gamintojas? O galbūt įmonė, kuri neatskleidė kažkokiu tai duomenų apie tą autonomišką automobilį. Taigi čia kalbam apie labai plačią sritį. Pone Kun, uh, Aš net nežinau, kur jūs sėdite. Ar norit pasakyti? Vieną minutę tik tai prašau. Uh, merci, madam Šė. Bazu, I'm uh, technician dos. Ačiū, ponė pirmininkė. Dokumentas labai techninis. Ir tai mane tiesiog verčia pasisakyti. Labai ačiū pranešėjai už puikų darbą. Aišku, mes čia kalbame apie ateitį, apie futuristinės temas. Tačiau reikia žiūrėti, kokios sistemos šiandien funkcionuoja. Kolega Koks sako, tikrai elektroninis vairavimas e, ir pagalba vairuotojų šios sistemos e, jau šiandien neegzistuoja, jos yra įdėktos automobiliuose. Ir jeigu mes iš ties norime užtikrinti tą autonominį vairavimą, jais norime užtikrinti didesnį saugumą keliuose, turime uh, pagalvoti, kaip sėkmingai ir ar sėkmingai funkcionuoja mūsų palidovinė e, vairavimo sistema, ar viskas yra gerai, kai sakoma, kad Azijoje viskas dar labiau pažengia, o silicijos lėnis tai iš vis stebuklus daro. Gal reikia naudotis amerikiečių technologijomis, tai viskas gerai, bet klausimas komisijai, Kaip jūs dirbate su galilėjomis, koks yra palidovų tikslumas? Ar 10 ar 15 cm yra paklaida? O čia e, yra esminiai dalykai. Pone pirmininkė, mes galime kalbėti daug ir gražiai, bet reikia galvoti apie smulkmenas. Ar efektyviai naudojame energiją 200 km greitis Vokietijos e, greitkeliuose ir staiga e, kelių remontas, visi sustoja, kamštis. Ar tai yra veiksminga? Taigi tos telemetrinės sistemos. Tai yra ateities alfa ir omega, jeigu mes norime taupyti e, energiją, jeigu norime pasiekti mm, emisijų mažinimo tikslų ir tai yra esmė. Jeigu įspręsime šios problemas, tai tada mm, galėsime kalbėti apie kibernetinę saugą, kitas e, smulkmenas. Pirmiausia, reikia padaryti tai, kas svarbiausia. O šiaip ačiū pranešėjui, puikiai padirbėta. Ačiū, ponė Kun. Žvelgiu į. Uh, e, mobilumo generalinį direktoratą. Prašyčiau kalbėti labai trumpai, ponas Vanderlinde. Be... Dėkuoju, pirmininkė, prižadu kalbėti trumpai, taip pat ir dėl to, kad e, viską, ką šiandien išgirdau, jau akcentavo ir tai, ką ir aš norėjau pasakyti. Komisija sveikina šį nuomonės projektą, galvojame, kad jis suteikia mums stiprybės ir toliau dirbti šioje svarbioje srityje. Ji labai daug žada mūsų piliečiams. Du skaičiai - 26 tūkstančiai mirčių ES keliuose kiekvienais metais. Tai nepriimtina. Toliau, iki milijardo ekonominių praradimų dėl e, eismo spūščių. Tai irgi yra nepriimtina. Galvojame, kad tos e, sąveikiosios sistemos gali leisti išspręsti abu šios svarbius klausimus. E, strategija buvo paskelbta jau daugiau kaip virš metų. E, pasakysiu pastaruosius įvykius visų pirma. Konvergencija tarp svarbiausių elementų - saveikavimo, tarpusavės junglumo ir taip toliau - toliau vyksta. Pati strategija, žinoma, susitelkusi ties pirmuoju žingsniu - saveikumo elementu. Tačiau, kaip jau buvo minėta, pastaruoju metu mes paskelbėme ir antrąjį pranešimą ir e, jame jau kalbame apie automatizavimą. Girdėjome taip pat ir 2030, apie 2030-ųjų iniciatyvą, kur jau kalbama apie tų atskirų elementų apjungimą. Aš šiek tiek labiau optimistiškai nusiteikęs, kalbant apie ES pramonės konkurenciją, konkurencingumą šioje srityje. Sunku, žinoma, nuspręsti, kaip greitai šis rytis evoliucionuos, bet kalbant konkrečiai apie saveikęsias intelektinės transporto sistemas, mes turime išsikėlę labai aiškų tikslą iki 2018 metų ir manau, kad šia prasme, lyginant su kitais taptautiniais žaidėjais, turime šiokį tokį pranašumą. Šiandieną jau Sea Road šeima apriepia labai didelį skaičių valstybių. Tai labai naudinga Europai. Girdėjau e, minint, kad reikia daugiau tarp valstybinių bandymų, komisija tam pritarė ir būtent Searoads platformoje taip ir vyksta šiandien. Girdėjome viešų pareiškimų iš automobilių pramonės pusės, kad kaip standartinė įranga visiems piliečiams bus jau įdėgiama EC ITS sistemos. Žinoma, dar daug reikia nuveikti. Paminėsiu, kad e, su ekspertais jau dirbame duomenų apsaugos rytyje. E, kalbame ITS komitete apie tarpvalstybinius bandymus ir kalbame apie deleguotusius aktus pagal ITS direktyvą. Ten labai svarbus tarpusavę saveikumo elementai visoje Europoje, tarp atskirų automobilių tipų ir tarp valstybinių mastų už, reikia užtikrinti tarpusavio suderinamumą. Reikia užtikrinti taip pat reikiamas investicijas. Taigi, baigdamas savo pasisakymą, norėčiau paminėti, į, e, norėčiau pasakyti, kad būtina šiame pranešime paminėti taip pat ir ITS direktyvą. Ačiū, Žišadas. Aš girdėjau jūs minint atskirų frakcijų pranešimus. GRO generalinis direktoratas buvo įsteigęs specialią ekspertų grupę, kuri šią sritį nagrinėjo. Ir mes kaip tik esame numatę tuos žmonės išklausyti mūsų komitete, nes ši ataskaita mūsų nuomonė yra labai svarbi ir reikia ją įvertinti mūsų komitete. Taigi vyks klausimas su Europos komisijos atitinkama generalinio direktorato atstovais ir kalbėsime apie G2030 sistemą. O aš dabar paprašysiu mūsų kito, mūsų pranešėjo, ponų Lyry, apibendrinti viską per vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė, man te prireiks pusės minutės, nes po šio ryto diskusijos nebelabai daug ką daugiau ir turiu pasakyti. Noriu padėkoti e, visoms frakcijoms už jų sprendimus, už nuomonės. Aš matau, kad yra pakankamai daug energijos komitetuose taip pat tęsti šį darbą, taigi lauksiu jūsų pakeitimų. Aš pats taip pat e, turėsiu pakeitimų po šios diskusijos. Taigi dar kartą jums visiems dėkuoju. Ačiū. Ačiū, ponia Ulerį. Aš pranešu, kad pateikimų, pakeitimų pateikimo terminas lapkričio 21 diena, 14 valanda. O dabar tęsėme darbą. Toliau kalbėsimės uh, su su turizmo darbo grupė. E, Europos komisijos atstovai yra atvykę, Grau generalinio direktorato atstovai. Ir e, mes e, dėkojame Europos komisijai už visą atliktą darbą. Pone Uleriai, vėlgi jūs esate atsakingas už šią turizmo apmokesnimo darbo grupę. Ir Galiu pasakyti, kad mūsų komitetas organizavo vieną forumų šią temą kartu ir su tarptautiniu e, turizmo forumu mes organizavome tą renginį. Galiu pasakyti, kad tik šiek tiek mažiau laiko liko negu anksčiau, bet to ne ulerį žodį iškart suteikiu Jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš labai trumpai. turizmo darbo grupė, kai apie ją kalbame, tai e, visada pateikiu e, pastarųjų įvykių apžvalgą. Paminėsiu ir dabar keletą elementų. Gal e, viena iš svarbesnių žinių parlamento nariams būtų štai kokia prieš mėnesį Išsirinkame naują lyderį, ponę Atanasapolių. E, ji pradėjo dirbti prieš, e, prieš mėnesį. Ji bendradarbiauja su komisijos narė Bienkovska, yra šios skyriaus vadovė. Ir aš joje matau puikią partnerę. Taigi džiaugiuosi, kad ji dabar vadovauja šiam skyriui. Dar vienas e, svarbus įvykis ar informacija. E, Kinijoje įvyko e, turizmo asociacijos generalinė asamblėja, Olesi Kasvili iš Gruzijos buvo išrinkta šio formo e, nare. E, Parlamento TRAN komitetas e, užsiemė lobizmu. Šią linkme mes jau prieš keltą metų e, siūlėme pasirašyti bendradarbiavimo sustarimą su pasaulio turizmo organizacija ir e, Aš labai tikiuosi, kad e, ponas e, Tajani e, neužilgo per plenarnę sesiją galės parlamente pasveikinti pasaulio turizmo organizacijos vadovą. E, surengėme labai svarbų e, renginį turizmo klausimais čia parlamente. Pasaulinė turizmo diena iš tikrųjų buvo įkvepiantis renginys visiems, sulaukėme šimtų žmonių iš visos Europos, ekspertai, įvairių organizacijų atstovai, noriu padėkoti pono Tajano kabineto atstovams už jų pagalbą. Toliau, pirmininkaujanti Estija taip pat surengė ekspertų forumą skirta turizmui, man teko atstovauti Europos parlamentui ten. E, aš pristačiau mūsų tikslus ir prioritetus, e, kaip tą darau visose panašiuose renginiuose. E, Londone visas ES perėtę savaitę buvo atstovaujamos kitame renginyje skirtame turizmai dalyvavo e, visi už turizmą atsakingi ministrai. E, tas renginys buvo taip pat labai svarbus. Na, e, pabaigai reiktų štai ką pasakyti ko mes sugebėjome pasiekti. Egzistuoja tarptautinių organizacijų, kurios yra aktyvios turizmo diplomatijos srityje. Tai yra europinės organizacijos ir mes, Europos parlamentas, esame visada kviečiami į tarptautinius renginius ir tai reiškia, kad visose tuose renginiuose Europos parlamento balsas yra dabar girdimas. Ne visada tai buvo praeitie, tai labai svarbus postūmis. <clears throat> Neužilgo Konferencija turizmo klausimais bus surinkta Innsbruke. Aš turiu informacijos apie tai, mielai pasidalinsiu su jumis, jeigu tai būtų jums įdomu. Na, o lapkričio mėnesį Europos komisija organizuoja kasmetinį e, tarptautinį formą turizmo klausimais. E, aš manau, kad e, komisija laukia visų Europos parlamento narių, kurie tik tai domėtųsi šiuo, šiuo renginiu. Na ir pabaigai paminėsiu, kad mm, e, įgyvendome keletą sėkmingų bandomųjų projektų, e, gavome finansavimo turizmo projektams e, skirtiems Europos kultūrai 1,1 e, milijono, interim e, projektas e, susilaukė 12 milijonų eurų paramos, taigi noriu padėkoti jums visiems už tuos pasiekimus. Na, žvelgiant į ateitį, per inicijuosime Europos turizmo sostinės projektą. Dėkoju. Ačiū. Iš karto noriu priminti, kad e, Europos komisijos ataskaita apie turizmo sektorius apmokestinimą yra parengta labai gerai, noriu už tai Jums padėkoti, tai yra mūsų komiteto prašymų išanalizuotas e, šio sektoriaus apmokestinimas visose 28 valstybėse narėse. Būtent e, būtent iš tos perspektyvos mes kalbame nepakankamai apie turizmą, apie ekonominę pusę mes nepakankamai kalbame. Taigi iškart suteiksiu žodį profesoriui Jonathan Gilham. Sveiki atvykę į mūsų komitetą. Žodį suteiksiu jums būtent neilgiau kaip 8 minutėms, o ne 10 minučių, kaip kad buvo numatyta. Aš chronometrą įsijungiu, nes vėluojame. Bet aš žinau, kad bus labai įdomu išgirsti tai, ką jūs dabar čia papasakosit. Thank you very much. Uh, maybe if I just briefly, uh, very briefly introduce ourselves. Ačiū. Gal trumpai prisistatysius. Ir esu Simon Carey. Aš dirbu PricewaterhouseCooper, e, atsakingas esu už globalę e, mokestinę politikos skirį ir mano kolega e, Jonathan Gillam, ačiū, aš esu vyresnysis mokslinis bendradarbis. PricewaterhouseCooper turizmo e, dalis, kuri yra priskiriama ES globaliu lygyje, šiek tiek nukri, nukrito stipriai, atsiprašau. Ta dalis stabilizavosi pastaraisiais metais kažkur 40 procentų nuo globalaus turizmo, tačiau prieš 30 metų buvo skaičius 55 procentai į Europą atvykstančių turistų skaičius vis dar auga, nėra uh, vieno atsakymo, kodėlgi mažėja ES dalis globalioje turizmo rinkoje. Ta pati rinka juk auga, žmonės vis turtingesni, renkasi ir tolimas keliones, atsiranda ir naujų kelionių krypčių. Tuo pat metu ES uh, e, dalis turiz, turizmo sektorėje stabilizavosi pastaraisiais metais ir be abejo tai yra susijęs su saugumo problemomis kaiminystėje, sakykime, žmonės, kurie gal vyko į Turkiją ar į Šiaurės Afrikos valstybės, dabar atsisako savo kelionių ir keliauja mėliau į sąjungos valstybės narės. Taigi vaizdas toks, kad sumažėjo ES dalis globalioje turizmo rinkoje, tačiau tas sumažėjimas stabilizavosi pastaraisiais metais. Aš labai trumpai mūsų atliktas tyrimas koncentruojasi į keturis dalykus. Būtent kaip apmokestinamas turizmas visose valstybėse narėse, po to išrinkome keletą vietų dirbtuvių ir atlikome ten tikslinę ekonominę analizę, taip pat teikėme rekomendacijas dėl turizmo apmokestinimo ir kaip yra e, renkamas apmokestimas. Ir čia pristatysiu, kas yra svarbiausia. Į duombazės aš nesigilinsiu, juk tyrimas bus paviešintas. Nenustep, sakykime, jeigu pasakysiu, kad skiriasi apmokestinimas labai stipriai visoje ES, yra patys įvairiausi mokesčiai, PVM, kiti pagalbės mokestis ir panašiai. Na, pastarėjai mokesčiai renkami iš trumpalaikių apsistojimų ir šie mokesčiai vis auga, jų daugiau įvedame, kad ir Europoje, pavyzdžiui, du trečdaliai valstybių narių renka tą vadinamą nakvynės mokestį ir um, kartais jis renkamas už asmenį, kartais už uh, išmamuotą kambarį. Gal dar trumpai paminėsiu ir PVM nes tai aktualus mokestis šiam sektoriui. Kaip žinote, dauguma valstybių nori taiko lengvatinį PVM tarifą turizmo sektoriui, nakvynėms pavyzdžiui, kelio, keleiviams, pervežimams ir panašiai. Valstybės narės čia neturi didelių galimybių dar mažinti PVM, ypač jeigu pažiūrėsime į nakvynėms surenk taikoma PVM, jau dabar pusė valstybių nori taiko patį žemiausiai įmanomą PVM tarifą, o surinkę duomenis mes panagrinėme tris sėkmingas kelionių kryptis, populiarias, Kipras, žvelgėme į šią salą kaip į valstybę, Kipras bendrai taiko daug lengvatinių mokestinių režimų, tuo pat metu diversifikuotas labai yra mm, turizmo sektorius nėra paprasčiausiai tik tai e, saulė, e, smėlis ir jūra. Ieškoma daugiau būdų pritraukti turistus, prabangus e, turizmas, po to Balearų salas kaip regioną panagrinėjome ir kitaip nei Kipras čia taikom daug ir įvairių mokesčių, region, ekonominė autonomija pakankamai stipri, neseniai įdėktas tvarus turizmo ir nakvynės mokestis ir tai labai panašus į mokestį, kuris buvo įvestas prieš 15 metų, bet po metų panaikintas dėl įvairiausių priežasčių, taigi mes gilinamės į skirtumus tarp tų buvusio ir esamo mokesčio. Reikia prisiminti, kad aplinkybės buvo labai skirtingos ir dėl to tas mokestis buvo sutiktas nevienodai ir po to panagrinėjome Paryžiaus miestą. Be abejo, labai populiari kryptis. Paryžius taiko daug įvairių mokesčių, o e, Paryžiuje pasidalėjimo sektorius, ta Airbnb, e, dalis yra didelė kiti kitos panašios platformos. Paryžius nusprendė, kad būtent e, platformų savininkai turi rinkti nakvinės mokestį, o ne e, savininkai. Trumpai e, apie pagrindinės išvadas iš ekonominės pusės turizmo sektorius palieka tikrai ir daro didelę įtaką es bendram ūkiui, 5 procentus SBVP yra sukūriama, o jeigu dar jungsime visą tiekimo grandinę, kuri yra susijusi su turizmo sektoriumi, pasieksime ne 10 procentų atskirom šalims, pavyzdžiui, Graikijai turizmo sektorius sukuria 18 procentų BVP, taigi didžiulė svarba. O kas paskatina žmonės rinktis S kaip kelionės kryptį, tai žinoma kaina, tačiau nebūtinai nakvinės kaina, bet ir automobilių nuoma, vakarienės restoranuose, taigi visas paketas nulėmė. Ir nepamirškime ir kokybės. O kai mes kalbame apie kokybę, tai reikia galvoti apie socialinį įsivystimą, apie infrastruktūrą, aplinkos kokybę ir visa tai padeda sukurti tą unikalią kelionį e, tikslo aplinką, turistai būtent dėl to renkasi. Nuo 40 procentų iki 7,5 procento nuo nakvinės kainos gali yra surenkama mokesčiai, tačiau nebūtinai nakvinės kaina yra lemiamas rodiklis. Žinoma, kur nėra kažkokie ypatingų kelionės bruožų, tai e, mokesčių poveikis jaučiamas stipriau. Kalbant apie rekomendacijas, kurias mes teiktumėme turistai, kurie atvyksta į ES, labai svarbu tai yra, e, kur atsižvelgianti naująją mm, ekonomikos teoriją ir bendrai valiutų keitimo kursą ir bendrą mokestinę politiką. Lengvatiniai tarifai stipriai prisideda prie Europos kaip kelionės krypties patrauklumo, o taip pat unikalūs bruožai yra labai svarbus. Europa išsiskiria iš kitų kelionės krypčių visame pasaulyje ir ko tas unikalumas bus didesnis, tuo e, stipriau bus paneigiamas tos neigiamos tendencijos. O dabar trumpai apie atskirus mokesčius. Sektorius nebūtinai jiems priešinasi, tačiau e, bandome įsiaiškinti jų pagristumą. Balearų salų pavyzdys buvo konsultuotosi dėl nakvinės mokesčio ir jis surenkamas ir skiriamas sektoriui ir e, sprendimo prieimėme dalyvavo ir pats sektorius. Būtent dėl to mokestis buvo priimtas daug palankiau. Nakvinės mokesčiai e, dažniausia surenkami pačių nakvinės vietų savininko, pavyzdžiui, viešbučių. Tuo pat metu administravimas yra problematiškas, reikia žinoti, kokį tarifą pritaikyti, pavyzdžiui, tačiau Paryžioje situacija gerėja ir tarkime nakvinė teikiančios, siūlančios platformos surenka mokestį savininkų vardu. Tiek trumpai apie pranešimą, jis yra viešas ir galite su juo išsamiau susipažinti. Ačiū. Pour... Labai ačiū už prezentaciją. Pradedam diskusiją. Degrandė Paskalė, žodis jums, prašau. Dvi minutės. Dvi minutės. Pirmininkė, pabandysiu kalbėti glaustai. Ačiū už tokį bendrą padėties pristatymą. Aš norėčiau tik pasakyti tai, ką jau anksčiau esu šiame komitete sakęs Laimiai 196 straipsnių buvo uždrausta suderinti turizmo reikalus. E, taip pat viskas, kas yra susiję apmokestinimu, e, leidžia valstybėms narėms išlikti konkurentingoms e, turizme. Tai yra nepaprastai svarbu daugelio valstybių ekonomikai, ypač mano valstybės Ispanijos ekonomikai. Ispanijos turizmo verslas yra turbūt pagrindinė ūkio šaka. O mokesčiai šiais ryčiai didėja, didėja vos ne kasdien. Mokesčių srityje e, turime nepamiršti, apie kokius maršrutus kalbame, apie kokias valstybės kalbame. Žinoma, E, mokesčius e, suvertinti nėra lengva, nes teisiškai padėtis labai skiriasi. Kiek žinau, e, net rinkliavos įvairios yra uždedamos kartais visai bereikalo, tam, kad būtų padarytas spaudimas turizmo paslaugų tiekėjams. Viskas prasidėjo Junktinėse Amerikos valstijose, bet dabar matome, kad uh, turizmo apmokestinimas tampa ideologiniu faktu. Uh, pasitelkiama pasiaiškinimu, kad mokesčiai yra reikalingi ekologinėms reikmėms, bet tai nėra tiesa. Beliarų salose tas mokestis buvo įvestas, paskui nuimtas, e, paskui iš naujo įvestas, taigi viskas, man atrodo, yra vos neideologiška. Kai kairiųjų vyriausybė buvo valdžioje, įvedė mokestį, kai atėjo liaudės partija, E, ta e, mokestis buvo panaikintas, grįžo kairieji, vėl gražintas mokestis. Taigi tai yra politinis reikalas ir kalbame apie tam tikras nuolaidas, sakyčiau, turizmo sektoriui. Prievalės apmokestinti paslaugas prilyksta šio verslo žudimui. Mes norime padidinti darbo vietų skaičių, norime padidinti atlyginimus Bet aš nežinau, ar mes tokiu būdu uh, turime stengtis pritraukti turistus. Viešbučiai turi kalbėti apie turi, pat savo patrauklumą turizmui, o ne e, kalbėti apie mokesčius, kuriuos įveda pra, e, vyriausybė jiems. Ačiū. Pirmininkė bando sustabdyti kalbėtoją. Atsiprašau, nes laiko nebeliko jau ir taip vėluojame, todėl leis ir, turime ir kolegams pasakyti. Pone Bilbao, prašau žodis jums. Sí, muchas gracias, presidenta, y no puedo empezar. Ačiū, ponė pirmininkė. Žinoma, e, turiu pasveikinti Bilbao. E, du, 2018 e, atrodo atitenka Bilbao kaip e, Europos turizmo sostiniai. E, reikia šį miestą pasveikinti. Baskų krašte turizmas yra gana naujas, susidurėme su šiuo reiškiniu tik pastarusius keletą metų. Dėl ko taip yra, dėl e, gana sudėtingos pastarojo meto istorijos, tačiau dabar į viską žiūrime kitoje šviesoje. Kai kalbame apie tuos mokesčius, įmokas, tai e, diskusija tebesitęsia. Reikėtų tačiau pasakyti, kad e, tose vietose, kurios tik atranda turizmą, e, reikalinga diskusija, o kokius mokesčius reikėtų taikyti, kad tų turistų skaičius nesumažėtų dėl to, o kad verčiau matytume, kaip e, geriau išlaikyti tvaraus turizmo kokybę. Būtent e, to Europos lygių ir turėtume siekti, ar aukšti, ar maži mokesčiai reikia siekti tvarumo. Ir tokio turizmo, kuris visoje ES būtų aukštos kokybės ir kai kuriuose vietose Europoje dėje mes matome kitokį vaizdą. Masinis turizmas priveda prie įvairiausių problemų. Nereikia vien tik tai apie ekonomiką galvoti, kai galvojame apie Europą. Žvelgiant į e, rekomendacijas, jeigu primesite viešbučiams prievalę taikyti tam tikrus mokesčius, tai e, visų pirma ne visai aišku, kur tie pinigai nueina, kas su jais atsitinka, kada jie sumokami. ES visi esame skirtingi, visi norime būti patrauklesni turistams, labiau negu kiti. E, visi norime išlaikyti tą kokybę, kurią šiandien turime. Taigi mums reikia kažkokių bendrų suderintų europinių taisyklių. Ir čia svarbiausia žinoti, o kur nueina tie pinigai, kurie surinkami per mokesčius. Pane Altu, dėkuoju. Pone e, pirmininkė, labai glaustai. Šiame pranešime matome, kad e, maži turizmo mokesčiai faktiškai pritraukia turistus. E, ir aš nemanau, kad tai kaip nors pakeis mūsų suvokimą. Aš tai kokį klausimą turiu, o kiek kainavo mokesčių mokėtojams šitą atliktą studiją? Nelabai suprantu jos panaudojamumą. E, Europos Sąjungoje matyti nereikia harmonizuoti tų dalykų, viskas priklauso nuo valstybių narių. Jūs kalbėjote apie į, įvairius a, e, turizmo sektoriaus operatorius, Airbnb ir, ir taip toliau. A, e, yra tik platformos, a, joms vietos mokesčiai nėra taikomi. Tad a, Man norėtųsi, kad visi tie ekonominės veiklos vykdytojai, kurie veikia ES, būtų apmokestinami, būtų mokesčių subjektais. E, ir tada reikėtų atlikinėti studijas. Man atrodo, kad ES e, vienas iš svarbiausių elementų yra saugumas. Matome Prancūzijoje, kad ne, nesugebėme užtikrinti atvykstantiems turistams pakankamo saugumo. Štai kur norėtųsi matyti atliktą studiją. Reikėtų kiekvienai valstybei nariai suteikti galimybės užtikrinti saugumą e, atvykstantiems turistams. Dabar žodis poniai Evans. Dėkuoju, pirmininkė, aš sveikinu šį pranešimą. Man e, esančiai iš Velso jis yra labai savalaikis. E, Velso vyriausybė e, nuo kitų metų turės naujas mokestinės galės ir todėl jį pradėjo viešasias konsultacijas dėl to, kokių naujų mokesčių žmonėms norėtųsi greta jau esančių. Ir tarptų naujų paminėtų mokesčių Vienas iš siūlomų buvo turizmo mokestis, tai buvo gana kontroversiškas pasiūlymas, daug kas tam priešinasi. E, PVM e, tarifo sumažinimo e, nauda yra aiški, bet kalbant apie galimą turizmo mokestį, manoma, kad lyginant su Anglija ir Škotija įvedus tokį mokestį, Velsas pralaimėtų Todėl mums e, įdomus atliktas studijoje darbas. E, Pranešme e, minimi ir kiti dalykai, tam tikrų geografinių vietovių unikalumas. Pavyzdžiui, Velsas yra unikali vietovė ir be abejo, kad tai įtakoja atvykstančius turistų srautus. Svarbu, žinoma, sustelkti į e, tvarų turizmą, kaip jį užtikrinti. E, turizmo darbo grupėje nekart apie tai buvo kalbėta. E, na, o kaip e, panaudojami pinigai surinkami per turizmo mokesčius e, yra labai svarbus klausimas, e, ar jie panaudojami turizmo e, tvarumui stiprinti, ar tie pinigai nueina marketingo E, tikslais, užmirštant tvarumo poreikį. Taigi yra labai daug klausimų, į kuriuos dar atsakymų nesame gavę. Ačiū, ponė Evans. Kreipiuosi vėl į ekspertus. Pabandykite kuo greičiau atsakyti į pateiktuosius klausimus. Aš pati turiu klausimų. Kaip skaičiuojate mokestį? Kokią formulę vadovaujaties? Kokia yra bazė skaičiavimui? Pavyzdžiui, buvo pasakyta, kad mokestis yra e, taikomas pagal kambarį, bet jeigu aš išsinuomoju būstą pagal Airbnb, Tai kaip jūs galit paskaičiuoti, kiek aš kambarių turiu? Techniškai koks metodas yra taikomas? Per būsto nuomos platformas mokestį apskaičiuoti turėtų būti gana sunku. Kaip Koks darbo metodas yra taikomas? Po dvi minutės galite kalbėti. Labai atsiprašau, kad tiek mažai duodu laiko, bet neturim kada. Reikia, kad ir apie kitas studijas kalbėtumėm. Yes, the, uh, the... Dėkui. Uh, Apgendamumo mokestis. Kai turistas užsisako gyvenimo vietą, iš tikrųjų jam iškyla daug klausimų, sakysim, e, Airbnb, e, tas dalykas e, turizm, turisto akimis atsispindi galutinėje kainoje. Kitais atvejais e, e susidurima su papildoma sąskaita, e, jau atsiskaitant už e, nakvynę. E, taigi, vienam asmeniui už naktį paprastai skaičiuojama išskyrus vaikus. Reaguojant į keltą kitų klausimų, kalbant apie tai, ar tie mokesčiai e, vieną vietovę ar vieną e, šalį padaro nepatrauklesnė, lyginant su kitomis. E, studija rodo, kad toks neigiamas poveikis yra labai nedidelis. E, tie mokesčiai, e, lyginant su galtinė kaina, sudaro labai nedidelę dalį paprastai. Taigi tie mokesčiai įtraukiami į kainą. Tai jeigu ir yra mokestis, tai jis paprastai nedidelis, įtraukiamas į kainą ir ypatingos įtakos nedaro. E, galbūt e, viduramžio jūros e, šalyse ar šalyse, kurios daugiau siūlo pležų turizmą, tai kelia kiek didesnė problema. Aš pabrėžčiau du dalykus. Tai e, vietovių unikalumas, e, ten yra tokios kategorijos kaip infrastruktūra, socialinis turizmo kontekstas ir taip toliau. Visa tai e, tai vietoviai e, sudaro didesnės galimybės taikyti aukštesnį mokesčio tarifą lyginant su kitomis vietovėmis. Ir tai įgalina tokias valstybės E, atitinkamai reguliuoti savo mokesčius. Žinoma, e, būtina užtikrinti skaidrumą. E, ne visada yra aišku, kodėl vienoje ar kitoje vietovėje vienas ar kitas mokestis renkamas. Dažnai sakoma, kad tai yra susijęs su aplinkosauga, bet tai nėra visai skaidru. Toliau Jeigu mokestis yra nedidelis, vadinasi, ekonominis poveikis yra mažas, bet e, globaliai žiūrint, turizmo mokesčiai irgi nėra labai aukšti ir turime suvokti, kad e, turistai pasirinkdami e, kelioniai vietovę gana lankščiai žiūri, Ir e, jeigu kainų skirtumas bus labai didelis, e, turistai labai mielai pasirinks ne ES e, kryptį savo kelioniai. Žinoma, mokesčiai yra ta priemonė, kurią visų pirma kontroliuoja vyriausybės. Ačiū už tai, kad pristatėte šią pirmąją studiją. Toliau tęsime šį tyrimą. E, kuriame kalbėsime apie antrąją e, studiją susijusią su e, vandens turizmu. Ponas Lehman pristatys šį dokumentą. Sveiki šiame posėdėje. Jūs pristatysite visus vandens turizmo e, sunkumus, aktualijas ES. E, kalbėsime apie navigacijos licencijas, sustus, e, saugos taisyklės ir be abejo technologinę pažangą. Pone Leiman, suteikiu žodį Jums, Jūs esate, priminsiu, mėlynosios ekonomikos skyriaus vadovas, akvakultūros ir jūrų planavimo skyriaus vadovas. Ta dokumentą Jūs e, galite pristatyti per septynės minutės, aš nusatau labai tikslų laiko tarpą. Prašau žodis Jums. Ačiū, man tai tinka, ponė pirmininkė. Aš pristatysiu angliškai šį tekstą. I may... Je sais, mais c'est préparé en anglais. C'est plus facile dans cette... Man lengviau per septynias minutės bus angliškai. Okay, um, so, um, coastal and maritime tourism... Pakrančių ir vandens turizmas yra vienas iš penkių sektorių, uh, įvardintų kaip turinčių didžiausią potencialą ir mėlynojo augimo strategiją, kurią Europos komisija priėmė 2014 metais apie tą patį kalbą lygiai, taip pat 2012 metais, atsiprašau, tai padaryta. O 2014 metais Europos komisija priėmė strategiją e, dėl e, jūros ir pakrančių turizmo. Kitas skaidrė Jo tikslas - skatinti šios sektorius konkurencingumą ir tvarumą, atverti jo augimo potencialą ir darbo vietų kūrimo potencialą. Tai visi e, siekiai, kuriuos Europos komisija nuolat kartoja. Tarp keturių e, tikslų yra sektoriaus e, veiksmingumo ir konkurencingumo gerinimas, e, kvalifikacijos ir novatariškumo skatinimas, naujų finansavimo šaltinių skatinimas. Pažvelkime atidžiau į vieną siauresnių sektorių - pakrančių ir jūros turizmą. Tai yra viena iš didžiausių jūros turizmo sričių. Trečdalis pakrančių turizme dirba 3,2 milijonai žmonių dirba. 183 e, milijardai eurų papildomos prietinės vertės yra sukūriama. Pažvelkime į vandens turizmo atskirą sektorių. Vienas iš dešimties piliečių užsima vandens sportų nuolat, tai apima uh, E, e, laivybą, baidares, e, jachtas ir daugelį kitų, nardymą daugelį kitų sričių. 36 milijonai ES piliečių nuolat naudojasi polisiniais laivais. 6 milijonai laivų yra Europos vandenyse. Apyvarta taip pat yra labai didelė, apie tai dar vėliau kalbėsiu, maždaug 6 milijardus siekia. Taip yra sukuriama 20 tūkstančių darbo vietų, Europos e, mažuosiuose uostuose yra sukuriama maždaug 4 milijardų eurų apyvarta ir maždaug 70 tūkstančių, nu, sakoma, kad nuo 40 iki 70 tūkstančių žmonių dirba šiame sektoriuje, bet labai sunku įvertinti, kiek realiai tų žmonių dirba, nes dažnai yra samdomi žmonės trumpam laiko tarpu ir labai sunku suskaičiuoti, kiek iš tiesų darbo vietų sukurta. Tačiau sektoriui iškyla ir nemažai iššūkių. Pastebėjome, kad e, skiperių uh, naudojimo e, licenzijų laikas išaugo e, ir dabar jaunų skiperių turinčių teisę naudotis tokiais laivais amžius siekia 45, e, yra žymiai mažiau vidutinis amžius siekia 45 metus. E, Žinėt, kad taip pat yra naudojama labai daug e, e, privačių jachtų ir vykdoma kitokios laivybos veiklos. Be to, mes matome, kad turizmo poreikiai skiriasi, reikia daugiau diversifikacijos, norima pasinaudoti turimomis skaitmaninėmis priemonėmis kaip kad ką tik matėme, kai buvo kalbėta apie intelektinės sujungtasias transporto rūšis. <clears throat> Taigi tai yra keturios didžiasios problemos. E, vadinamosios kapitonų licenzijos. E, taip pat turime kalbėti laivybos veiklos pokyčius. E, ir pirmiausia, aš norėčiau pakalbėti apie kapitonų licenzijas. Dabar yra taip, kad žmonės nebeturi, nebėra laivų savininkai. Jie naudojasi vadinamaisiais užsakomaisiais laivais profesionalių kapitonų licencijos automatiškai nėra pripažįstamos. Ir tai turi labai rimtos įtakos. Jeigu įmonė nori e, dirbti tik tai per turizmo sezoną, ne visuomet gali rasti specialistų turinčių licenzijas. Tai yra labai sudėtinga. Be to, e, licenzijų palyginamumo sistema yra labai sudėtinga. E, E, yra peržiūrima mokymo programa, keliami reikalavimai. Mes tik tai porą valstybių narių studijavome, bet pamatėme, kad skirtumai yra didžiuliai. Ponas Koldero Degijar vadovavo projektui, kurį mes e, ketiname pradėti. Tai bus bendras Europos e, laivų savininkų mokymo bendra programa. E, štai matome vieną pavyzdį. Gali būti, kad žmogus turintis licenciją valdyti laivą gali valdyti tik tam tikros rūšies laivą. Jeigu laivas šiek tiek skiriasi, jos jau tokios teisės nebeturi. Kitas dalykas - saugumo laive reikalavimai. Šiam sektoriu yra taikomas nacionalinės, Europos, pasaulinės taisyklės. Valstybės, kurioje jis plaukioja, valstybės. Taigi reikalavimų yra nepaprastai daug. Ir Žinome, kad e, reglamentai skiriasi. Mes bandome pastudijuoti šį klausimą ir dabar galvojame, kad gal valstybėms narėms reikėtų rekomenduoti, galėtume e, rekomenduoti netaikyti e, dviejų valstybių reikalavimo, taikyti arba vėliavos valstybės reikalavimą, arba valstybės, kurioje laivas plaukio reikalavimus. Taip pat turime stengtis, kad Europos standartai nedubliuotų galimų sistemų. Trečias svarbus elementas - uostų ir laivų raida. Aš jau sakiau, kad mažieji uostai yra naudojami tik tai laivų e, laikymui, taip kaip e, kartais automobiliai, kad yra pastatomi gatvėje, tai gatvės atlieka tokį patį vaidmenį, kaip kad uostai, mažieji uostai laivų atveju. Mes galvojame, kad reikėtų suorganizuoti tam tikrą keitimąsi geriausią praktiką mažųjų uostų srityje, e, kad galėtume pasikeisti patirtimi. Aišku, norime, kad e, mažiai uostai būtų pažangesni, pelningesni ir efektyviau panaudomi pagal sezoną. Pavyzdžiui, pasaraisiais metais mes gavome du pasiūlymus e, atverti naujus tur, jūros turizmo uh, kelius. Vienas iš jų buvo susijęs su kultūros paveldu, e, kitas su skirtingų valstybių aplankimu. Ir paskutinis dalykas, atsiprašau, kad aš labai vėluoju. Uostų e, atnaujinimas. 80 tūkstančių laivų kasmet pasensta. 2000 iš jų yra išardoma, o kiti yra paliekami pūti vandenyje, sausumoje ar kažkur kitur. Neturime aiškios strategijos tų laivų uh, E, pakartotiniam panaudojimui ar e, nurašymui metalo laužą. Todėl mes dabar turėtumėm galvoti, kaip panaudoti skirtingus valstybėse narėse egzistuojančius projektus, kaip juos sutelkti Europos lygmenių. Tai būtų labai svarbus e, žiedinės ekonomikos elementas. Šioje studijoje yra padarytos ir išvados, bet jos iš esmės pakartoja tai, kas jau pasakyta, todėl aš dabar ir sustosiu. Ačiū. Merci. Ačiū. Labai dėkoju. Pradėsiu diskusiją. Pasižymėsiu visus, kurie nori kalbėti. Pone De Grandes, prašau, kalbėkit labai trumpai, jeigu galima. Nes laiko neturim tiek jau daug. Prašau. Eh, Ačiū. Ačiū pranešimo autoriams. Labai svarbi tema, duomenų taip pat gausybė, jos reikia nagrinėti. Jūs žinote, kad pakrančių, vandens, turizmas yra didžiausi pajamų šaltiniai. Be abejo, ir sukūrėma ten daug darbo vietų. Pone Bilbao apie tai jau užsiminė. Na, pavyzdys būtų Bilbao miestas. Ten pakrantėje ir puikus klimatas. Naudą iš to gauna ir restoranai, kiti sektoriai, negalima tik apsiriboti saulė bei e, smėliu. Na, šiaip bendras reiškinys susijęs su saulės ir smėlio turizmu, tai nėra tik teigiamas reiškinys. Egzistuoja neigiamų dalykų, juk kai kurie žmonės atvažiuoja tik e, tam, kad e, prisigertų, taip sakant. Aš aišku, nesu nei prieš lytinius santykius, nei prieš e, žmonės, kurie mėgsta išgerti, bet tai yra susijęs su tam tikrais neigiamais reiškiniais vis dėlto. Užsiema huliganizmu smulkiu ir panašiais dalykais, niekam tai nepatinka. Taigi atsižvelgime į į tai. O dabar dėl tos nelegalios nakvynės, tai taip pat aštri tema. Reikėtų suvokti, kas už viso to slypi. Žmonės apnakvinda namie būtose, kambariukuose ir nesažininga konkurencija, dar ir nesumokėti mokesčiai. Na, taip pat egzistuoja ar pradeda kilti ir pasipriešinimas turizmui, kai kurie miestai, kur e, labai, kurios, lab, kurie labai populiarūs, e, nesidžiaugia atvykstančiais turi, turistais. Pavyzdys būtų Roma, nuo trijų ryto jau tas ten matosi. Taigi atsiranda žmonių, kurie tiesiog nenori turistų, nes, tai, nes atvykę žmonės tiesiog kenkia jų kasdieniam gyvenimui. Kruiziniai laivai, kruizinių laivų turizmas, tai aišku didžiulis pajamų šaltinis e, uostams, į kurias atvykstama, tačiau iš kitos pusės kruizinių e, laivų e, svečiai netiek jau daug pinigų iš, išleidžia šalise, į, kurios, į kurias užsuka. Uh, Šiaip turizmas yra įvairialypės reiškinys, svarbus ir tarp žmogiškiams santykiams ir kitiems dalykams. Ačiū dabar ponė Bilbao. Ačiū ponė pirmininkė, labai ačiū už atliktą tyrimą, labai naudingas ir įdomus, tačiau vieno aspekto pasigėdau. Aš dirbu ir žuvininkystės komitete, ir čia mm, transporto komitete, pakrančio turizmo vystimasis, vandens turizmo raida aktuali tema. Tema susijusi su žvejybos sektoriaus diversifikacija falsifikavimą. Ir nelabai geras. Gerai sekasi pastaruoju metu žvejybų sektoriui, kvotos, jaunimas nenori rengasi žvejo profesijos. Taigi žmonės padeda, žmonės prašo pagalbos persikvalifikuojant. Ir kaip alternatyva būtų vandens turizmas. Šis aspektas nepaliestas ir tai mane nustebino. Poveikis užimtumui, kokios problemos, kokios rekomendacijos, tai nebuvo paminėta. O gal reikėtų, mano nuomonė, būtų labai svarbu sužinoti, kokį poveikį sektorius, teigiamą ar neigiamą, darė žvejybai. Ponas Reikiai, ponė Bilbao, ponė Maisner kalbėsime. Ačiū. Aš e, kalbėsiu gal drąsiai, bet ir trumpai. Pirmiausia, ačiū už įdomią prezentaciją. Manau, su to visi sutiks, reikėtų gauti ją paplatinant. O kitas svarbus dalykas tai yra turizmo e, svarba žydrajam augimui. Jūs žinote, esu didelė šalinkė integruotos jūrų politikos ir žydrojo augimo politikos. Be abejo, iš turizmo gaunama nauda, žmonės mėgsta plaukioti laivais, tai puiku, tačiau yra ir problemų aplinkai dėl jūrų erdvinio planavimo ir panašiai. Žvelgime į bendrą vaizdą, nes tai yra mūsų kaip transporto komiteto narių atsakomybė ir būtinybė vystinti integruotą jūrų politiką. Uh, you, uh, chair, uh... Ponas Telička. Dėkuoju pirmininkė, gal dėl to, kad aš nelabai ką nors žinau, dėl to, kad e, e, esu iš kontinentinės valstybės be jūrų aplinkos, bet e, man jūsų pastabas iš tikrųjų pasirodė labai įdomias. Man Čia kalba skamba kaip e, dar viena transporto rūšis, kuri skiriasi nuo automobilių ar lėktuvų. Taigi kalbame ne vien tik tai apie turizmą Europoje, bet apie laisvą asmenų ir paslaugų judėjimą. E, iš tikrųjų, ko gero, yra absurdas, kad e, norint tapti kapitonu būdamas iš Kroatijos, e, e, galite e, dirbti kapitinu Italijoje, bet, tarkime, negalite pasisamdyti laivelio Italijoje iš Kroatijos. Juk klausimas yra ne apie laivą, iš tikrųjų, o apie jūsų teikiamas paslaugas ir jūsų gebėjimus. Taigi, e, kai kalbame dabar apie jūrų ar vandens turizmą, tai šis turizmas nebėra jau vien tik tai pasiturinčiųjų turizmas, e, jis jau tampa nebrangiu turizmu. Taigi man patinka jūsų studijos išvados, bet e, per jūsų pristatymą tarsi susidaro įspūdis, kad jūs nelabai e, ambicingai žiūrite, kaip elgtis su studijos rezultatais. Aš raginčiau jūs e, žiūrėti ambicingiau, drąsiau ir pateikti pasiūlymus, kurie iš tikrųjų tas kliūtis pašalintų. Esu tikras, kad parlamentas čia jūs paremtų. Žinoma, e, yra įvairiausių implikacijų, tačiau vis tik raginčiau elgtis būtent taip. Ajotų. Ačiū, ponė pirmininkė. E, iš šio darbinio dokumento aš supratau, kad jūs norite suvienodinti laivų vadų, laivų kapitonų e, licenzijas. Aš nesu didelė specialistė šios ryties, bet aš manau, kad tokiu būdu mes tik tai padidintume socialinį dempingą šioje srityje. Todėl e, mes, manau, labiau pasisakytumėm už tai, kad e, tie žmonės galėtų konkuruoti dėl darbo skirtingose valstybėse narėse. Jeigu licencijos bus pripažįstamos visur, tai mes sukursime tokią padėtį, kaip kad yra saukia, e, sausumos transporto keliuose, kai pigus vairuotojai iš rytų Europos atvažiuoja į vakarų Europą ir e, dirba krovinių pervežiais, kai žinia. Lenkijos vairuotojai Prancūzijoje vairuoja. Gali būti, kad tai bus, kad Lenkijos e, laivų kapitonai važiuos į Maltą ir e, reikalaus e, ir dirbs už mažesnį atlyginimą. Kiekviena valstybė kelia skirtingus reikalavimus atsižvelgdama į savo specifiką, į savo meteorologinės sąlygas, į geografinės sąlygas, todėl ir reikalavimai licencijai skiriasi. Uh, Aš manau, kad kiekviena valstybė pati žino, kas yra naudingiausia jos laivų vadovams, vadams ir yra pati sukaupusi pakankamai patirties, kad žinotų, kaip sudaryti jų mokymo programą. Ačiū. Ponas Laidė, man vieną minutę apibendrinimui. Merci, monsieur le président. Um, yes, I think I can... Dėkui, ponė Pirinkė, iš tikrųjų gana glaustai galiu pasisakyti, ponė Aš, aš ne, ne, ne, e, nebandysiu e, svarstyti Europos komisijos politikos e, sekso srityje, tai dalykiškai pasakysiu. Labai trumpai mes dokumente kalbėjome apie laisvalaikio žvejybą. Yra ir žuvinkysės komiteto atlikta studija apie šio sektoriaus vaidmenį ir e, personalo darbo dokumente yra taip pat paminėta, kad e, pagal ES žuvininkystės fondo panaudojimą e, mes turime atskirą eilutę, kuri yra skirta vietos bendruomenių vystimuisi, plėtojimui ir ten kaip tik ir kalbama apie tokios žvejybos e, plėtojimą, yra daug turizmo veiklos, e, kur, e, sakysime, gastronomijos turizmas yra susijęs su žvejyba ir taip toliau. Daug pakrantės regionų Europoje tuo užsima. Jeigu norite, mes galėsime steikti jums tiesiai daugiau informacijos apie tai. Dėkoju poniai Maisner už jos paminėtą komisijos iniciatyvą. Iš tiesų e, yra nemažai problemų, e, kurias komisija išsakytų, jeigu atsirastų kažkokių e, naujų pasiūlymų. Savo studijoje mes apžvelgėme keletą alternatyvų, tiesiai, kurios darbas šioje srityje būtų labai sudėtingas. Vis tik tai e, galvojame, e, kaip kai kurios dalykus harmonizuoti. Pavyzdžiui, licencijavimą turiu galvoje, ieškodami bendro standarto, e, kalbėdami apie tam tikras kvalifikacijas e, žmonėms, kurie veikia specifinėse jūrų sąlygose arba, pavyzdžiui, reikalavimai dėl vietos pažinimo E, personalo darbo dokumente e, jūsų paminėti dalykai yra išanalizuoti daug detaliau. Galite visą tai rasti ten. Dabar baigiame šio klausimo svarstymą ir periname prie kito klausimo. Rekomendacinis pranešimas dėl Europos bendryjų ir Junktinio Amerikos valstijų oro paslaugų sutarties. Pone Griffin pranešėja, kiek žinau, ponas Nilson už ją pakalbės. Prašom, ponė Nilsson, žodis jums. Ačiū. Nieko daug nepasakysiu, bet aš kalbėsiu tik už ponę Griffins, kuri negalėjo ateiti. Savo vardu nieko nesakau, jinai šešėlinių pranešėjų posėdė dabar. Taigi kontekstas yra toks. 2003 metais yra pasirašta sutartis su Junktinėmis Amerikos valstijomis tarp Europos Sąjungos. E, ten kalbame apie oro transportą. Ir e, dešimt metų galėjo ta sutartis ir ta diskusija, kuri vyksta dabar, yra gana formali. Klausimas yra gana formalus, susijęs su Lisabonos sutarties reikalavimų gyvendinimu. Daugiau detalių E, jūs patys galite rasti ponios Griffin pateiktame dokumente jos poziciją, kad yra tokia. Mes turime paremti šią sutartį tarp JAV ir ES. Ačiū, ponė Nilsson. Pone Vandekamp, jūs kalbėsite kaip šešėlinis pranešės, prašau. Eh, Taip, ponė pirmininkė, tiesiog dirbu savo darbą. Labai ačiū. Suteikta žodė visiškai pritariu pranešėjui ir pranešėjo vardu kalbėjusių kolega. Reikia teigiamai įvertinti šį susitarimą, tačiau keletas dalykų krito akis ir turėčiau du klausimus. Pirmasis dalykas, 2000 metais oro transporto susisiekimas tarp ES ir JAV sudarė 61 procentų visų visų tarptautinių skrydžių, o šiuo metu šis skaičius sumažėjęs iki 38 procentų. Kitaip sakant, vis daugiau skraidoma kitose pasaulio dalyse, o kadangi norima susitarti dėl panašių oro susisiekimo sustarimo ir su kitomis valstybėmis, tai yra suprantama. JAV susisiekimo ministerija pastaruoju metu bandė e, šalinti tam tikrus barjerus oro susisiekimo kontekste. Labai yra apsaugota JAV oro susisiekimo rinka, tačiau ministerija atsiemė savo pasiūlymus po viešųjų konsultacijų kongrese. Taigi toks klausimas. Kaip suprantu, esminių pokyčių nebus, Ar tikrai taip yra? Ir trečiasis e, aspektas dėl e, nešiojamų kompiuterių draudimo. Ar šį draudimą susitarimas apima, ar tai visiškai atskiras pasaulis? Pone Foster, norėjot kalbėti? Ne, tada tęsime. Tai minu, e, pakeitimo pateikimo terminas Lapkričio 21 diena, 14 valanda. Bet e, prieš tai dar turim suteikti žodį komisijai. Ne. E, komisija panašu nenori kalbėti, nes papurtė galvą. Tęsime ir dabar paprašysime nutraukti transliaciją ir tie asmenys, kurie neturi teisės dalyvauti uždarame posėdėje, turėtų išeiti iš salės. Prašau tą padaryti per vieną minutę, nes e, šiame uždarame posėdėje bus dalykų, kuriais, e, kuriuos galima panaudoti